Taigi, trečiadienį vakare, dienos pabaigoje, paskutinių klausimų galėtume svarstyti jūsų iškeltą problemą. Zatem ustalony, proszę Państwa. Przechodzimy do. Na gerai. Taigi viskas spręsta. Galime to perėti dabar prie pirmojo darbo tvarkės punkto. Tai yra prie ES ir Maroko žuvininkystės, žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo. Tai yra pirmasis mūsų darbo tvarkės punktas. Tikiuosi, kad ne visi išeisite iš salės. Tik tikiuosi, kad ne visi pasitrauksite. Na, o tie iš jūsų, kas vis dėlto nuspręs išeiti, Išeikite kuo skubiau. Mes norėtume be abejo, kad jūs pasiliktumėt. Ir prašau, jei norite ką nors aptarti, nepasilikti salėje ir ne, nekalbėti šioje salėje. Okay. Okay, uh, friends, start... Taigi, gerbėjai kolegos, mėly bičiuliai, galime pradėti diskusiją. Kolega Karlas Haglund parengė pranešimą. Kolega, jūs esate pranešėjas ir klausimo autorius. Taigi, jūs turite galimybę du kartus pasisakyti. Ar jūs uh, pageidautumėt, kad mes jums suteiktumėm jums skirtą laiką iš karto. Taigi turite šešias minutės. Ačiū, ponė pirminkė. Aš norėčiau iš tikrųjų pristatyti abu du dokumentus kartu, kaip jūs ir pasiūlėte. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo rezoliucijos, kurią aš parengiau kartu su gerbimo kolegė e, Carmen Frager. Šioje rezoliucijoje kalbama apie dabar galiojantį susitarimą su Maroku. Apie šį susitarimą jau nekalbą kalbėjome e, šioje salėje. Ypač daug dėmesio šiam klausimui skiriame pastraisiais metais. Džiugiuosi, kad frakcijos sugebėjo susitarti dėl šios rezoliucijos turinio. Aš žinau, kad yra parinkti alternatyvus rezoliucijos projektai. Ir tai tik tai rodo, kad Europos parlamentas nori, kad susitarimas su Maroku būtų patobulintas. Ir aš džiugiuosi, kad mes šiandien galėsime uh, svarstyti šį klausimą. Be abejo, mums reikia geresnio susitarimo, tačiau be abejo, naujas susitarimas turėtų atsižvelgti į aplinkosaugos ir ūkio uh, ypatumus. Karmen Fraga, ko gero, pakalbės apie rezoliuciją išsameu. O dabar apie mano parengtą pranešimą. Pranešime kalbama apie tą patį susitarimą. Žuvininkistės e, komitete šis klausimas buvo svarstomas ilgą laiką ir aš norėčiau Jums paaiškinti, kodėl mes manome, kad dabar galiojantis sustarimas yra netinkamas. Ir paaiškinsiu, kodėl buvo balsuojama prieš e, šį pranešimą. Aš iš karto patariau komitetui nepritarti naujiems siūlomiems pakeitimams. Pradinės partnerystės susitarimas e, turėtų būti suvokiamas kaip iš esmės žuvininkystės susitarimas, kuris turėtų būti naudingas abiem e, šalim. Deja, atsižvelgiant į ekspost vertinimo ataskaitą, galima teikti, kad šis susitarimas nepasiekė užsibrieštų tikslų ir kad šis susitarimas labai daug kainuoja Europos mokesčių mokėtojams. Ir jeigu šis susitarimas bus pratestas, mes galime turėti e, ekonominių problemų. Dėl to, kad šis susitarimas atneša laukiamas gražos. E, už kiekvieną investuotą eurą mes gauname tik tai 65 centus gražos. Žuvininkystės partnerystės e, susitarimai yra pagrįsti principu, kad bus žv... E, leisti sužvėjoti tik tai perteklinius išteklius. Tačiau iš tikrųjų mes e, žinome, kad iš 11 rūšių, kurias leista žvėjoti, Devini devynias rūšis yra pereikvojamos. Dėl dviejų kitų mes neturime pakankamai duomenų. Taigi, tai rodo, kad šis sustarimas e, e, nėra ekologinė prasme tvarus. Ir tai būtina atsižvelgti. Ir tai yra pagrindinė priežastis, dėl kurios reikia keisti šį susitarimą. Taigi, Tikiuosi, kad jūs visi suprantate, kad mes privalome patvirtinti šią rezoliuciją, kad komisija ir komisijos narė, kuri dalyvauja šiame e, posėdėje, suvoktų, kad susitarimą reikia keisti, kad jį reikia tobulinti ir kad būtina atsižvelgti į visus e, aspektus, apie kuriuos kalbama yra ekspost vertinimo ataskaitoje. O Europos parlamentas mano, kad e, dirbti nebuvo lengva, Pirmiausia, dėl to, kad yra nustatytas terminas, iki kurio parlamentas turėtų pritarti arba nepritarti šiam susitarimui. Mes, Europos parlamento nariai, puikiai suprantame savo atsakomybę ir norėtume, kad mums būtų sutikta daugiau laiko tam, kad galėtume išsamiau išna, išnagrinėti šio susitarimo nuostatas. Ir mes tengiamės dirbti uh, uh, iš tikrųjų sparčiai ir išnagrinėjome susitarimą ir nusprendėme, kad negalima pritarti šiam susitarimui. Ir vystimosi ir biudžeto komitetas taip pat pritarė mums nepritarti šiam susitarimui. Žuvininkystės komitetas balsavo ir balsavimo e, rezultatas buvo aiškus, tačiau persvara buvo nedidelė. Ir aš galiu tik tai paraginti komisiją dar kartą išnagrinėti siūlomo sustarimo nuostatas ir nepamiršti, jog mes manome, kad šis susitarimas yra reikalingas ir ES, ir Marokui. Ir parengti gerą susitarimą turėtų būti garbės reikalas. Ir baigdamas, ponė pirmininkė, norėčiau padėkoti kolegoms už bendradarbiavimą ir e, iš esmės mūsų nuomonės sutapo ir dėkoju kolegoms už konstruktyvų požiūrį, už konstruktyvų dialogą ir džiaugiuosi, kad nepaisant nuomonių skirtumų ir nepaisant kai kurių problemų, mums pavyko parengti pranešimą ir rezoliucijos projektą. Carmen Fraga. Ačiū. Dabar žodis poniai e, Fraga Estevės, taip pat autoriai. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Dar negalima pritarti dėrybinėms įgaliojimams, juos reiktų patobulinti. Tai, aišku, nėra niekaip susijęs su žvejybinį laivynu, tačiau jis nukenčia nuo šios situacijos. Tikrai situacija yra neprimtina, todėl mes negalime jai pritarti. Čia yra paliečiamas ir vakarų Saharos klausimas bei žvejybinių išteklių kiekiai. Dar priminsiu, kad sudarius šeštaisiais metais e, es Maroko žvejybinį susitarimą buvo labai griežta parlamento pozicija dėl vakarų Saharos gyventojų teisių ir dėl esamų spragų. Nu, tos spragos niekur nedingo ir trukdė įgyvendinti susitarimą, tačiau žinoma, problemų e, žvejybinis laivynas neišspręs, tikrai ne. Reiktų pažvelgti į santykius su Maroku ateitį. Vėl atsidurėme situacijoje, kuomet besibaigiant galioti susitarimui reikia dėrėtis dėl jo pratesimo, dėl naujojo susitarimo. Daug kas liko neįgyvendinta, tačiau nepa, nepaisant to mes dirbame aktyviai, kartu su Maroko pareigūnais parengėme veiksmų planą, kurį praėjusią savaitę Maroko pareigūnai Briuselėje ir pristatė. ponas Haglund savo frakcijos vardu ir mano e, frakcija atitinkamai pateikė e, pasiūlymą, kuris pakeistų situaciją ir galėtume dirbti pagal naujus principus. Aš prašau komisiją e, tai atsižvelgtų. Ačiū ponė Estevės, dabar ponė Damanakė komisijos vardu. Ačiū ponė pirmininkė garbus nariai, tikrai džiaugiuosi suteikta galimybė aptarti susidariusią situaciją bei pakalbėti apie ateities perspektyvas sudarant žvejybinį sustarimą su Maroku. Pradėsiu nuo laikinojo protokolo. Jūs turite apsispręsti, ar galės būti šis protokolas patvirtintas ar ne. Vadovaujantis komitetas pateikė teigiamą rekomendaciją, tačiau daugelis iš jūsų dar lieko, liko neįtikinti. Taigi noriu mm, paaiškinti mūsų poziciją, tai yra vienerių metų laikinasis protokolas, dėl jo su Maroku susitarta vasario mėnesį prieš pat besibaigiant senajam. Esu įsitikinusi, kad buvo priimtas teisingas sprendimas. Netgi dabar tą galiu drąsiai pasakyti. Kodėlgi? Laikinasis protokolas suteikia mums laiko išspręsti tuos teisinius ir politinius klausimus, kurie yra susijęs su žvejyba vakarų Saharos vandenyse. Pas, spaudėme Maroką teikti mums patikimą informaciją įrodančią, kad vietos gyventojai gauna naudos iš šių mm, vandenų eksploatacijos, kaip kad reikalavimo pagal tarptautinę teisę. Ir visas tas spaudimas davė potencialiai teigiamų rezultatų. Pirmą kartą esamajame protokole yra Marokui pateiktas oficialus reikalavimas pateikti informaciją apie naudą ir geografinį pasiskirstimą Tai sudarys pagrindą būsimųjų protokolų sudarimui. Kalbant apie aplinką ir ūkinius klausimus, įgaliojimai pratesti mm, protokolo galiojimą nesuteikė mums pernelik daug dėrybinės laisvės per paskutinį dėrybių etapą. Tai reiškia, mes paprasčiausiai negalėjome siekti geresnio sustarimo dėl mm, ekonominių ir e, aplinkos aspektų. Bet kokiu atveju per būsimas darybas turėsime e, siekti daugiau. Nepaisant to, laikinasis susitarimas leido tęsti žvejybą be pertraukių. Žinau, kad daugelis iš jūsų turi savo nuomonę šiuo klausimu. Tiesiog norėčiau priminti, kad šimtams Europos laivų žvejojančių tose vandenise. Šis klausimas labai svarbus, beje, dauguma tų laivų yra e, nedideli. Liepos mėnesį taryba mm, priemė sprendimą dėl laikino protokolo taikymo ir iki jo pabaigos kitų metų vasario mėnesio liko kiek mažiau nei 3 mėnesiai. Taigi pranešėjas ponas Haglund, ponia Fraga ir kiti tikrai nesidžiaugia, jog tik dabar parlamentas gali tarti savo žodį, tačiau tai tikrai nėra mūsų kaltė. Mes darėme viską, kas mūsų galioje, paspartindami procesus. Tačiau aš džiaugiuosi, kad parlamentas be atidėliojimų mm, balsuoja per plenarinę sesiją. Aš noriu patikinti, kad balsavimo rezultatai yra kiekvienam iš mūsų nepaprastai svarbus. Bet kuriuo atveju parlamento valią gerbsime. Ta aš norėčiau pabrėžti, kad parlamento valia bus gerbiama. Jūsų balsavimas ateinantį trečiadienį tikrai bus mūsų gerbiamas. Taip pat mes labai rimtai atsižvelgėme į pono Haglindo pranešimo rekomendacijas bei iškeltus klausimus taip pat rezoliucijos projekte m, mm, iškeltus pasiūlymus. Sudarant naująjį susitarimą, be abejo, reiks stipriai patobulinti tekstą, ypač jo aplinkos apsaugos, teisinės ir ūkinės dalis. Dabar keletas žodžių apie tai, kas pastarojų metų įvyko Maroke bei e, ES Maroko santykių situacija. Dėl Būtent šį informaciją jūs turėtumėte šiandien grįs, grįsti savo sprendimą. Situacija e, pietų viduržymė jūros e, regione tikrai stipriai pasikeitė, atitinkamai ir Marokė pasikeitė. Taigi komisija e, konstatuoja, kad Maroke vyksta labai stiprios reformos, rengiama naujoji konstitucija, diderinama demokratinė atskaitomybė, stiprėja pagarba žmogaus teisėms bei vyko parlamentiniai rinkimai, kuomet valdžia atėjo naujos politinės jėgos. ES visais lygiais pasveikino šios pokyčius. E, Europos parlamentas paragino Europos sąjungą e, sustiprinti bendradarbiavimą su Maroku pagal esamą protokolą, mes beje tą ir darome. Kaip ir praeisį mėnesį minėjau, žuvininkystės komitete komisija rengia pasiūlymą tarybai dėl naujų dėrybinių įgaliojimų. Na, pirmiausia, mes ketinome laukti jūsų balsavimo trečiadienį, tačiau po to suvokėme, kad tai reikš pernelyg didelį vėlavimą mūsų pasirengimams tokių svarbių klausimų, todėl ėmėmės darbų, mes ėmėmės iniciatyvos tam atvejui, jeigu parlamentarai trečiadienį uždegs mums žalę šviesą ir galėsime keliauti toliau. Taigi mes savo namų darbus atlikome, taigi jūs pat palaiminsite e, mūsų sprendimą, tai Tikrai bus labai džiugu, kogi turėtume siekti naujų, naujajame susitarime, tai būtent ekonominės naudos. Mes būtent siekiame tinkamai investuoti savo pinigus, norime užtikrinti, kad protokolas numatytų geresnį žvejybinių galimybių išnaudojimą bei numatytų finansinį paketą, kuris atspindėtų rinkos verdę ko ir prašo beje kiti parlamento komitetai. Antra, dėl e, aplinkos apsaugos tvarumo mes apibrėšime žvejybinės galimybės remdamėsi naujausią žmo, e, mokslinę informaciją ir žvejosime tik tai perteklių. Kalbant apie vakarų Saharos vandenis, gerbsime tarptautinius e, sustarimus ir tarptautinę teisę. Aišku, yra įvairių galimybių, kaip viso to pasiekti, mes prie jų visų dirbame. Jeigu mes galvosime įtraukti vakarų Saharos vandenis, tai e, turime sukurti labai griežtą atskaitomybės mechanizmą bei įrodyti, kad regionų ir vietos gyventojams e, yra užtikrinama nauda. Tai taps sąlyga naujajame protokole. Visais šiais klausimais parengsime išvadas, atsižvelgiant į dabartinio protokolo įgyvendinimo išvadas ir parlamento poziciją. Žvybos komitetas praėjusį mėnesį rekomendavo prit pritarti protokolo išvadoms ir jeigu tas bus pataryta, tai turėsime galimybę artimiausių metų sudaryti naują, geresnį protokolą. Ačiū. Ačiū, ponė komisarė Damanakė. Dabar ponė Liovin, vystimusių komiteto vardu, prašom. Pirmininkė komisijos narė, mėly kolegos, Saharos viduryje Marokas yra pastatęs 2700 km sieną, kurią saugo 20 tūkstančiai karių ir daugybė sausumos minų. E, ir iš šalies teritorijos išvežamos išpažėmi fosfato ištekliai. Jie taip pat buvo naudojami, fosfatas taip pat buvo naudojamas e, sprogmenų gamybai. Tai nusikaltimas prieš e, tarptautinius susitarimus. Žvejybinis susitarimas su Maroku yra neteisėtas dėl vakarų Saharos pakrančių ir tai yra teisės tarnybos nuomonė. Netgi ne, ne, nebūtų šio dokumento, reiktų išsiaiškinti keletą dalykų. Visų pirma, ar ES vykdo žvejybą vakarų Saharoje ir ar galima kompensuoti lėšas e, Maroko gyventojams. Atsakymo iš šiuos klausimus nėra. 74 procentai žvejybinių pajėgumų naudojami Vakarų Saharoje, tačiau su vietos gyventojais apie tai nebuvo pasikonsultuota. Aš susipažinau su atsakymu, kurį Marokas pateikė komisijai prieš vienerius metus ir iš jo šimtų procentų yra aišku, kad Marokas nesirengė pripažinti netgi tokios e, struktūros kaip Vakarų Sahara, ji net neminima. Kitas dalykas taip pat aiškus, Marokui šio susitarimo nereikia. Marokas turi savo laivyną, kuris yra didesnis nei Ispanijos. Jie nori patrigubinti e, įplaukas iš e, žuvininkystės sektoriaus. 99 metais Marokas nutraukė susitarimą su ES dėl žvėjybos dėl tų pačių priežasčių, dėl to, kad ES pernel... pereikvoja žuvų išteklius. Ir šis susitarimas reikalingas tik tai tam Marokui, kad jis galėtų e, įteisinti vakarų Saharos okupaciją. Kolegos, tai būtų gėda visam parlamentui ir Europos Sąjungai, jei mes, kaip žmogaus teisų ir, tarp, ir, ir tai, tarptautinio teisingumo gynėjai, pritartume šiam gėdingam susitarimui. Ačiū. Ačiū, ponė Liovin, dabar žodis ponas, pono Alfonsi, biudžeto komiteto vardu. Vieną minutę, prašom. Ačiū pirmininkė. Norėčiau paraginti parlamentą nepritarti žvejybos sutarimų tarp ES ir Maroko. Noriu patikslinti, kad šis atsisakymas, šis nepritarimas neturėtų precedento, nes susitarimas e, nustos galioti po vieno mėnesio. Ir pagal šį susitarimą reikėtų įsipareigoti biudžeto požiūriu. Taip pat biudžeto komitetas nori atkreipti, ypač atkreipti dėmesį tai, kad tas sustarimas e, yra nenaudingas aplinkosaugai, nes ištekliai pereikvojami. Taip pat iš e, teisės požiūrio taško iškyla vakarų Saharos okupavimo, kurį vykdo Marokas klausimas. Jeigu E, komit, jeigu parlamentas e, sektų, paisytų biudžeto komitete įvykusio balsavimo rezultatų ir balsuotų panašiai, tai nusiųstų aiškę žinę ir Marokui. Ir taip pat reikėtų pareikalauti Maroko, kad jis įsipareigotų vykdyti demokratinės reformas visur, taip pat ir vakarų Saharos e, teritorijoje. Dank, Ačiū, ponia Alfonsi. Dabar frakcijos vardu ponas Kadec. Pone pirmininkė, pone komisijos nariai, kolegos, norėčiau visų pirma pasakyti keletą žodžių apie protokolą. Esu savo frakcijos šešėlinis pranešėjas ir noriu pasakyti štai ką pranešimo autoriui. Aš tikiuosi, kad e, pranešimas dėl e, finansavimo e, dėl, dėl žvejybinio susitarimo finansavimo e, bus svarstomas reguliariau ir noriu pasakyti, kad aš esu ir buvau pasirengęs svarstyti visus klausimus, e, aspektus susijusius su šiuo pranešimu. Kalbant apie dabar galo, galiojantį susitarimą tarp ES ir e, Maroko, e, tas E, susitarimas nustos galioti vasario 27-ąją už poros mėnesių. Pagal jį 10 ES narių gali žvejoti Maroko e, vandenise ir tai naudinga Maroko gyventojams. Tai užtikrina žvejybinės politikos plėtojimą visoje Maroko teritorijoje. Ma mano noriu priminti kolegoms, kad, jis, kad balsuotų už pra, šį susitarimą, nes šio susitarimo pagrindų galima bus tartis dėl naujos sutarties pagal naujus kriterijus. Jeigu tas susitarimas būtų atmestas, tai nusiųstų labai negerą žinę visam regionui, kuris išgyvena demokratizacijos procesą. Marokas yra svarbus ES partneris. Mes turime ne tik deklaruoti savo intencijas, bet taip pat imtis konkrečių veiksmų. Busimoje sutartyje mes taip pat, jeigu būt pritartume šiam sutarimui, mes suteiktume komisijai galimybę dėrėtis dėl e, geresnės sutarties. Tačiau tuo tarpu noriu Jums priminti, kad mes turime balsuoti už šį susitarimą, kuris netrukus nuo tos galioti. Ačiū ponui Kadek. Dabar vėl dvi minutės, poniai Rodust, prašom. Ačiū, ponė birmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Žuvininkystės sustarimas tarp ES ir Maroko jau ilgą laiką rūpi mūsų parlamentui. Nebejoju, kad situacija išliks tokia pati ir po balsavimo rytoj. Tai labai emocinga tema, Akivaizdu, kad vyksta daug diskusijų, e, frakcijose prieštaringai vertinamas šis susitarimas. Mėly kolegos, mes kalbame apie žuvininkystės susitarimą, kurį reikia labai gerai išanalizuoti. Na ir kokios analizės, kokie analizės ir e, rezultatai. Susitarimas mūsų nuomonė netvarus, nes yra peržvėjojami ištekliai dėja diskusijose tas dalykas buvo primirštas, tačiau, yra, tačiau tai yra visa e, to esmė. Atsižvelgiant į katastrofinę pasaulio jūrų situaciją, tai ES neturėtų išeikvojusi savus išteklius, pulti įkvoti ir išteklius svetimuose teritorinėse van, vandenise. Tai nėra mums naudinga situacija. Be to yra ir vakarų Saharos klausimas. Manau, visi su, Tarėme, kad e, sustarimas turi neprieštarauti tarptautiniai teisiai, tačiau to dabartinėme protokole, dėl ko balsuosime, nėra, todėl ir pritarti negalime. Na, mūsų guodžia, kad ateityje viskas bus gražiau. Aš aišku to tikiuosi. Nebejoju, kad mūsų rezoliucija padės komisijai ir tarybai dėrėtis su Maroku ir nepamiršti nei vieno svarbus klausimo. Vienintelė svarbi Prieš žastis pritarti e, protokolai būtų tai, kad jis netrukus baigs galioti, komisija prašo netrukdyti, e, to, e, nepritariant tęsti dėrybų. Aš tikiuosi, kad naujajame protokole bus atsižvelgta į visus mūsų reikalavimus. Aš ne tik to, ne tai, kad tik to tikiuosi, bet nebijoju, kad taip ir bus. Ačiū. Ačiū, ponė Rodus, dabar ponas Deivis. Pusantros minutės. Uh, Jei kam kas nors yra pasipiknęs dėl to, koks susitarimas galioja dabar, aš galiu jį suprasti. Užtenka vien pažvelgti į, į vertimo ataskaitą tam, kad suvoktume, koks uh, neteisingas yra šis susitarimas. Ir šis sutarimas iš visų ES žangės sutarimų yra tikrai nenaudingas. Ir mūsų mokesčių mokėtojai sumoka 36 milijonus eurų. Ir už ką? Už ką? Už žuvį, kuri yra sužvėjojama ne prie mūsų krantų ir kuri po to yra parduodama Afrikos tai žemynė. Tai yra didžiulio dydžio subsidija. O jei pažvelgsime į tvarumą, pamatysime, jog žvejojama yra vandenyse, kuriuose ir taip vyksta per intensyvi žvejyba. Taigi akivaizdu, kad net neverta kalbėti apie tvarumą. Aš manau, kad mes turime pagrindo tikėtis, jo komisija padarys viską, kad būtų susitarta dėl naujo susitarimo, tokio, kuris atsižvelgtų į tvarumo ir uh, socialinius reikalavimus, apie kuriuos, kalbėjo, apie kuriuos komisijos nariai kalbėjo savo kalboje. Uh, Aš matau, kad jūs šypsotės, bet manau, kad e, jūsų šypsena ne reiškia, jog jūs e, pritarėte šiam sustrimui. Ačiū dabar ponas Romeva ir Rueda. Dėkoju. Aš manau, kad šis sustrimas yra nereikalingas. Nereikalingas yra ir naujas e, sustrimas. Nepritarėjom dėl trijų priežasčių. Pirmiausia, teisinės priežastis. Marokas e, prekiaujo tais ištekliais, kurie jam nepriklauso. Galima būtų be abejo bandyti neįtraukti į sustarimą vakarų Saharos e, vandenis. Prita, tačiau siūlyčiau jums atsižvelgti į tarptautinės taisyklės, pagal kurias būtina atsiklausti vietos gyventojų, o to niekas nedarė. Antra priežastis yra ekologinė. Nes ekologinė prasme šis sustarimas yra tikra katastrofa. Jis prisideda prie dar didesnės e, katastrofos. Pagal susitarimą leidžiama žvejoti yra tik tai ten, kur yra išteklių perviršis. Tačiau e, tikrovė yra visiškai kitokia. Nepamirškime, jog tose zonose taip pat žvejoja ir vietos žvėjai. Taigi mes manome, jog nereikia pratesti šio protokolo dėl jau išdėstytų priežasčių. Ir siūlyčiau Europos parlamentui ne nusilenkti ir nepasiduoti Maroko, vyriausy... Maroko vyriausybės prašymams. Dėkuoju. Ačiū ponui Romeva ir Rueda. Dabar dvi minutės kolegai Pereira. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Pasiūlymas dėl protokolo galiojimo pratesimo iš principo atskleidė komisijos nenuseklumą. Komisija pasamdė išorės konsultacinę bendrovę, kurią atliko ekspost protokolo vertinimą, įvertino keturis jų galiojimo metus, o vertinimas daugiau nei neigiamas ekonominiu požiūriu, taip pat, taip pat to, kokią e, naudą sustarimas duoda bendrijos laivynui, žveibinių išteklių išsaugojimo klausimas taip pat neigiamai vertintas, bei mažai naudos gavo Maroko e, žvejybinis laivynas Taigi protokolo nauda beveik nulinė. Tačiau po to komisija e, mums tvirtino, jog šis sustarimas yra būtinas, tačiau nieko mes naujo nesužinojame, o kodėlgi mes esame prieš šį sustarimą, jis yra mm, prieštaraujantis tarptautiniai teisiai. E, protokolas su Maroku numato gamtinių išteklių naudojimą, tokių išteklių, e, kurie teisiškai nepriklauso e, Marokui. Maroko teisės į vakarų Afriką kol kas yra nepra, nepripažintos. Tai reiškia, kad Šis protokolas pamiršta Junktinių tautų generalinės asamblėjos sprendimus, ypač devintųjų metų deklaraciją. Vietos gyventojų teisės yra visiškai pamina, paminamos tautos valia, taip pat paminta. Tačiau tokie įpareigojimai yra įtvirtinti tarptautinėje teisėje. Negalima uh, pasitikėti, kad Savahė e, tautos žmonės gauna naudos iš šio sutarimo. Aišku, mes neprieštaravome iš esmės susitarimams e, su trečiosiamis šalimis, tačiau e, jie nėra be trūkumų ir tos trūkumus reikia naikinti. E, Mes palaikome tarptautinį bendradarbiavimą, tačiau šiuo atveju mes negalime pritarti sustarimai, kadangi yra eksploatuojami e, gamtiniai ištekliai teritorijose, kurios nepriklauso Maroko ir čia mes tampame nusikaltimo bendrininkais. Turime Zavohi e, tautos atstovus įtraukti į dėrybas, ponas Agnių dabar prašom. Marokas okupuoja e, vakarų Saharą nuo 80-mečio. E, ir jeigu pritarsime šiam susitarimui, tai bus paž... tarptautinės teisės pažeidimas. Mes tai žinome, nes tautos tai žinoma, netgi parlamento teisės tarnyba tai žino. E, tas, pagal tą susitarimą e, Marokas gautų 36 milijonų eurų per metus finansinį indėlį. Mainais Europą galėtų eikvoti žuvų išteklius. E, Nemanau, kad tos lėšos nusės ten, kur jos turi nusėsti. Tačiau komisijai tai nerūpi, ji nori šio susitarimo. E, jeigu tie laivai ten Jeigu dabar žvejojantis laivai ten, kurie stengiasi užtikrinti, kad vietos žmonėms būtų nauda, nebegalės to daryti, tai bus tikrai apgailėtina. Ir lib, libel, liberalų demokratų frakcija bandė uh, iš vis pasistengti, kad tas klausimas nebūtų svarstamas ir kad komisijai būtų suteikta galimybė tyliai susidaryti šį susitarimą. O kaip su demokratija ir žmogaus teisėmis pasaulyje? Enju. Ačiū, ponė Enju. Ponas Deivis nori užduoti klausimą. You, just... Ačiū, pirmininkė. Noriu užduoti klausimą apie tai, kokių įrodymų turite, kad e, liberalai demokratai su mūsų pranešėjų ponu Haglundu šiuo klausimu bandė e, pasipriešinti šio klausimo įtraukimui darbo atvarkę koordinatoriai norėjo nebalsuoti dėl šio klausimo. Tai, man atrodo, įdomus demok demokratijos, kabutėse, pošiūrų sprendimas. Ačiū, ponė Egniu. Pasisakė parlamentarai frakcijų vardu. O dabar savo vardu kalbės parlamentarai. Pirmųjų patravo Neves. Prašom. Senhor Presidente, Senhora Comissária, a dimensão externa da PCP. Pone pirmininkė, pone komisarė, žvėjybos politikos išorės aspektas, susitarimai su trečiosiomis šalėmis yra e, bendrijos žvėjybos politikos svarbus pagrindas, o Marokas yra labai svarbi šalis mūsų pietiniam laivynui, to nepamirškime, partnerystės susitarimai leidžia trečiosiose trečiųjų šalių vandenyse tęsti žvejybą, ypač kai ten jau tradiciškai žvėjojo ES laivai. Pagautos žuvis aprūpina europiečius žuvimi. Na, iš to naudos gauda ir trečiosios šalės, ypač e, didelė nauda yra jų socialiniam vystimusi. Aišku, mūsų tarptautinė politika turi atitikti visas uh, E, nuostatas, sustarimus, ypač apie tvarų e, požiūrį ir tvarų požiūrį žvejybą. Žvejybinis e, protokolas su Maroku turi užtikrinti žvejybinį išteklių apsaugą. Yra būtina turėti protokole nuostatą, kad būtent Europos laivai žvejoja trečių trečiųjų šalių e, vandenyse ir gali jie gauti tik tas žuvis, kurios yra numatytos susitarime, o protokolas turi būti grindžiamas e, svariais moksliniais e, duomenimis, jo įgyvendinimas turi būti kontroliuojamas, reikia saugoti žuvų išteklius, o vietos gyventojai turi gauti naudos iš susitarimo vykdymo. Čia turi, galiu tik apgailestauti, kad Europos Sąjunga siūlo, yra e, nepakankama. Ir beje, jeigu nebus sustarimo iš kitos pusės, tos naudos, kurie gauna vietos gyventojai, tikrai neliks. Ponas Milonė. Ačiū, pirmininkė. Šis susitrimas yra baisus. Ir pratesti protokolo galiojimą taip pat būtų baisu. Apskritai situacija yra katastrofiška. Štai ką mes supratome per pastrausius dviejus metus. Komisija nori, kad mes pritartume šiam susitarimui. O aš manau, kad mes turėtume žvelgti į ateitį, o ne uh, nesidaryti atgal. Mes uh, ilgai kovojame už vakarų Saharos žmonių norus. Mes kartu negalime ir nekreipti dėmesio į Maroko gyventojus. Turime padėti tam, kas tengiasi sureguliuoti konfliktą, kuris tęsiasi jau 30 metų. Tačiau nepamirškime, jog šis sustarimas nepadės įspręsti šio konflikto. Junktinės tautos jau tris dešimtmečius stengiasi kažką padaryti ir kol kas jiems nepavyko įspręsti problemų, ypač humanitarinių problemų. Taigi aš manau, kad reikia pasakyti taip šią rezoliuciją, reikia pritarti ir šiam susitarimui. Kodėl? Todėl, kad šis sustarimas padės e, komisijai geriau dėrėtis. Jis sustiprins jos darybinės pozicijas. Po to, derantis dėl naujų sustarimų, galima bus jį tobulinti. Ir aš manau, kad mes turime padėti baroniniai Ašton spręsti vakarų Saharos konfliktą. Spoštovani predsedujoči, spoštovani kolegi. Včeraj sem se vrnil iz Tindufa, kjer sem videl, kakšne koristi ima. Ne, kolegos, aš va, tik vakar grįžau iš Tinduer ir aš mačiau, kaip mūsų vykdoma politika veikia vakarų Saharos žmonių gyvenimą. Todėl aš puikiai suprantu, ką gali reikšti toks sustarimas vakarų Saharos žmonėms. Ir todėl aš nepritariu šiam susitarimui. Aš manau, kad dėl politinių, etinių ir uh, tarpinės teisės priežasčių būtina jį atmesti. Šis susitarimas nėra žvininkystės susitarimas. Šis susirimas yra savotiškas tinklas, e, kuris e, supainios e, mus visus, visus, kas nori, kad būtų laikomasi tarptinės teisės ir kad būtų paisoma aplinkosaugos. Ir šis sustarimas yra tikrai netinkamas ir todėl turime balsuoti prieš jį. Ačiū, ponas Tavariš. Vieną minutę. Ačiū, mėly kolegos. Balsuosime dėl susitarimo, kuris yra neįlinis. Dalis šio susitarimo e, taikymos ryties yra okupuota teritorija, kaip e, į Vakarų Saharą yra vardinusios jungtinės tautos. Mes kalbame ne tik apie Maroko žvejybinius išteklius. Mes kalbame apie dalį e, teritorijos, kuri neturi apsisprendimo teisės. Panaši situacija buvo ir su Rytų Timuru. Tuomet ES e, kartu su Australija ir Indonezija dėrėjusi dėl išteklių iš dalies okupuotos teritorijos. Mes negalime palaikyti tokio susitarimo. Europos Sąjunga uh, naudotų išteklius, kurie nepriklauso jų naudojimo suteikimą davusiai šaliai. Situacija kol kas nepasikeitė. Negalime sudaryti susitarimo su šalimi dėl tos, dėl tai šaliai nepriklausančių išteklių. Ačiū. Ačiū ponė Tavareš. Dabar žodis ponui Mato Adrover. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Komisarė, akivaizdu, kad kažkas netaip, jei, dėl, jei gruodžio mėnesį deramasi dėl sutarties, kuri nustoja galioti vasario mėnesį. Tai gyvybiškai svarbi Ispanijai ir ES sutartis, kurios, kurio, kurią naudojantis negalima bandyti spręsti kitų, kitus klausimus. Nežiūrint į tai, kad tai kon, mm, kon, kontroversiškas susitarimas, aš jam pritariau. Aš visada pritariu susitarimams su trečiosiomis valstybėmis, ypač tokiomis svarbiomis kaip Maroko karalystė. Aš tikiuosi, kad mums pavyks, kad pavyks susidėrti dėl naujos sutarties, kuris bus teisinga ir e, paisanti visų susijusių šalių interesų. Aš tikiuosi, kad tas, tas, tam sutarimui bus pritarta, kad jis bus ekonomiškai gyvybingas, užtikrins tvarų išteklių naudojimą ir numatys e, atsakingą visų pasirašysių šalių elgesį socialinėje srityje. srityje. Būtina užtikrinti, kad to susitarimo nuostatos būtų nuosekliai ir iki galo įgyvendintos. Aš abejojau susitarimu su Maroku žemės ūkio srityje, bet ne žvejybos srityje. Mes privalome pareikalauti, kad būtų įgyvendinami tų susitarimų reikalavimai, kuriuos pasirašome. Europos parlamentas turi nusiųsti gerą žinę komisijai, kad ši galėtų dėrėtis dėl susita, dėl naujo susitarimo aiškiai ir skaidriai, nes prastos dėrybos atneša prastų rezultatų. Mes žinome daug tokių atvejų. Ponui Mato Atrover yra norima užduoti klausimą. Ar sutinkate? Uh, uh, Noriu paklausti gerbiamo kolegos, kas gaus daugiau naudos, ar visos valstybės narės, ar tik Ispanija iš to susitarimo? Ačiū. Manau, jog jei bent vienai valstybei nariai tai naudinga, tai naudinga ir visai Europos Sąjungai. Dabar äh, žodį poniai Andrėjas Barėja, prašom. Eh, Ačiū. Socialdemokratų frakcija pritarė tam, kad šis, eh, šio protokolo galiojimas būtų pratestas. Kaip ir sakė komisijos narė, 2012 metais šis protokolas galios kai 2012 metų vasario 22 dienos. Labai svarbu būtų išsiaiškinti iš tikrųjų, kam bus naudingas, ši, kam bus, ši, bus naudingas šis susitarimas. Marokė ir Vakarų Saharoje yra nemažai darbo vietų, kurios priklauso nuo šio susitarimo. Mes norime, kad prieš pasirašant kitą sustarimą būtų atlikta nuodugni mokslinė analizė, kad būtų pateikti konkretus skaičiai, kurie parodytų, kasgi iš tikrųjų vyksta. Taigi, komisarė, mums reikia naujo susitarimo, tokio susitarimo, kuris būtų parinktas atsižvelgti Lisabonos susitarimą. Ir mes norime kad prie naujo sustrimo taip pat būtų įtrauktos labai išsamios nuostatos dėl jo gyvendinimo ir kad būtų nurodyta, kodėl šis sustrimas bus naudingas Maroko ir Vakarų Saharos žmonėms. ES turėtų skirti daugiau dėmesio ES ir Maroko e, asociacijos susitarimui. Europa negali leisti, kad ją nustumtų į nuošalę tarptautinėje arenoje. Todėl mums reikia šio sustarimo. Dabar ponas Berman, paskutinis užsirašęs kalbėtojas. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš savo kolegos Vestlund vardu norėčiau perskaityti tokį pareiškimą. Šis susitarimas prieštarauja tarptautiniai teisiai, nes tarptautinė bendruomenė nepripažino Maroko pretenzijų į vakarų Saharą. Taip pat susitarimas e, neduoda naudos vakarų Saharos gyventojams, taigi reikia arba nutraukti susitarimą, arba jį taikyti tokiu būdu, kad e, su ES valstybių norvėliavomis plaukiantis laivai nežvėjotų vakarų Saharos vandenyse. Neaišku, ar mes galime pritarti šiam protokolui. Taip pat dėl kitų priežasčių naudos analizė atskleidė daug trūkimų, žvejojamos pereikvotos rūšis, bei nėra naudos Maroko žvejybos sektoriui. Ačiū, ponė Berman. Na, jūs dar turėjote pakankamai laiko, jeigu būtumėte skaitę lėčiau, laiko jums tikrai nebūtų uh, pritrūkę. Nepamirškime, kad jūs, taip, jūsų kalbą taip pat reikia išversti ir nori e, uh, kolegos, kurie klausosi kitomis kalbomis, suprasti, ką jūs sakote. Ponas Berman, atsiprašau visų vertėjų. Mėly kolegos, jūs savo e, tekstą neretai perskaito taip greitai, kad jį kitas oficialiasias kalbas išversti neįmanoma. O dabar spontaniškos diskusijos, ponas Mikulesku pirmasis, prašom. Nu Ačiū. Žvejybos susitarimas su Maroku nėra partnerystės susitarimas. Ir tai nėra ES pritinkantis susitarimas, nes jame neatsižvelgiama į žuvų išteklių išsaugojimą, taip pat nepaisoma piliečių teisės, teisų. E, e, tai dar kartą atkreipia mūsų dėmesį į būtinybę suaktyvinti dialogą su partnerėmis palei Juodąją jūrą, ypač su Turkija. Dėkoju, ponu Nikulesku. Toliau ponia Revner. Ačiū pirmininkė. Aš esu iš Austrijos, iš šalies, kuri neturi prieigos prie jūros. Ir aš norėčiau pasakyti, kad ES ir Maroko žvinkystės susitarimas nėra klausimas, kuris visiškai man nerūpi. Ne, aš taip pat mėgstu žvejoti ir domiuosi žvininkystės klausimais. Šis protokolas tik tai įtvirtins neteisybę. Daugiau nei 36 milijonus eurų ES suteikia kiekvienais metais Marokui. Ir tai yra lėšos, kurios tikrai yra netinkamai panaudotos, nes jos nepadeda mums sukurti jokių darbo vietų ES. Yra ir dar viena problema – Vakarų Sahara. Vakarų Sahara reikia suteikti aiškias garantijas, kad, kad jos vandenys, kurios e, maitina Vakarų Sahara žmonės, bus paliktos jai. Kitas kalbėtojas, ponė pirmininkė. Žuvininkės susitarimas su Maroku galioja dėl to, kad jis buvo uh, automatiškai patvirtintas. Nustojo galioti tik tai protokolas, kuris suteikia galimybę žvejoti mano pavandinėse ir kuris numato kompensacinių mokėjimų sąlygas. Dabar reikia pratesti šį susitarimą ir remiantis Lisabono uh, sutartimi ir Europos parlamentas turi suteikti uh, pritarimą šiam dokumentui. Aš pritariu šiam dokumentui. Pirmiausia, dėl to, kad mes negalime negalime taikyti Maroko kitų nuostatų, nei taikome kitoms šalims. Jei šis protokolas nebus pratestas, tuomet e, tai bus labai nenaudinga Maroko žvėjams. Turime nusiųsti gerą signalą, turime kalbėti apie tai, kad mums reikia tokio sustrimo, kuris būtų naudingas e, vietos žmonėms, kuris taip pat padėtų mums apsaugoti aplinką. Ačiū, baigėme spontaniškas diskusijas. Dabar žodis Dar kartą, ponė komisarė Damanakė, prašau. Ačiū, pirmininkė. Mm, jaučiuosi įpareigota pateikti kai kurios paaiškinimus. Norėčiau pabrėžti, kad komisija šiuo atveju paiso bendrų Europos interesų, bando juos apginti. Mūsų bendra žuvininkystės politika apima bendrus Europos interesus, todėl aš negaliu sutikti su argumentais, jog esą pagal šį susitarimą tik viena ar kita valstybė narė žvėjos vienur ar kitur. Bus kitų susitarimų, pagal kuriuos kitos valstybės narės žvėjos kitose vandenyse. Todėl mes visi Mes visi Europos piliečiai valgome žuvį, tai yra svarbus uh, svarbi mytybos dalis ir mes palaikome bendradarbiavimą su Viduržėmio jūros valstybėmis šioje srityje. Taigi prašau suvokti, kad išgyvename tikrai sudėtingą laikotarpį, padėtis yra sudėtinga, tačiau separatistiniai raginimai nieko gero neduoda. Kitas paaiškinimas. Komisijai rūpi žmonių teisės. Mes nesakome, kad mums nerūpi vakarų Saharos gyventojų teisės. Būtent todėl mes parengėme laikiną į protokolą, būtent todėl darėme spaudimą Maroko vyriausybei, kad šis suteiktų mums duomenų apie tai, kaip vietos gyventojams bus naudingas šis susitarimas. Ir todėl mes pateikėme jums tą laikiną į protokolą raštu, būtent todėl daromės dėl naujojo susitarimo, uh, esant vis, bet kokiamis aplinkybėmis, kaip pastebėjote, ir bandome pasiekti savo tikslo. Ir noriu jūs patikinti, jog jei bus naujas susitarimas, jame bus, įtrauk, jame bus kalbama apie vakarų Saharą ir bus įtraukta sąlyga reikalavimas, kad tas susitarimas būtų naudingas vietos gyventojams. Taip, mums tie klausimai rūpi, bet supraskite, kad tarptautinių problemų išspręsti šią sutartimi e, nepavyks. Todėl aiškiau suvokime tai. Aš viską jums paaiškinsiu, esu tam čia ir paaiškinsiu, kad komisija paisys jūsų sprendimo balsavime. Ir aš prašau labai iškaus atsakymo. Ar norite naujos sutarties? Galiu jums pažadėti, kad padarysiu viską, tam, kad naujas susitarimas būtų geresnis. Geresnis susitarimas reikštų, kad jis bus e, ekonomiškai pelningas, e, tausojantis aplinką ir atitinkantis tarptautinės teisės reikalavimus. Tai to pasiekti nebus lengva ir paprasta. Nebus taip lengva, kaip, kaip galim, pas, galėjo pasakyti iš kai kurių pasisakymų. Taigi kreipiuosi jūs ir noriu gauti aišku atsakymą, nes išgirdau skirtingų nuomonių. Yra narių, kurie pasisakė prieš žvejybos susitarimus kaip po tokius. Kiti kalbėtojai pasisakė būtent prieš šį susitarimą. Dar kiti sakė, kad reikia geresnio susitarimo. Taip, bet reikia aiškios linijos. Ir baigdama, kadangi aš jau ne, ilgai kalbėjau, noriu pasakyti štai ką. Komisija jau rengia dėrybinį mandatą dėrėtis dėl kito susitarimo. Galiu Jūs patikinti, kad kitas susitarimas bus geresnis nei ankstesnis, jei mes dėl jo dėrėsimės. Tačiau, kad tai galėtume daryti, mums reikalingas parlamento pritarimas. Jei parlamentas pasipriešintam susitarimui, susitarimo nebus. Ta reikia taip pat atvirai pasakyti ir nesislapstyti noriu išgirsti aiškę poziciją. Vertinant praeitį, aš pritariu Jums. Praeitie susitarimai nebuvo ekonomiškai pelningi, net, net, netausojo aplinkos, būtent todėl mes norime juos keisti. Vykdome reformą ir norime jūsų paramos tam, kad ta reforma būtų gyvendinta. Kalbu apie sprendimus, kuriuos pateiksime tarybai, bet tam, kad tai būtų įmanoma, mums reikia šio susitarimo. Taip man atrodo. Mums reikia gerų susitarimų, nes kitaip mes e, tapsime šiek tiek izoliuoti šiame regione. Ačiū, ponė komisarai Damanaki. Diskusijas užbaigs ponas pranešėjas Haglund. Dvi minutės. Dėkuoju kolegos už konstruktyvų e, pokalbį. Ir komisijos nariai galiu pasakyti, kad mes visi džiaugiamės, kad jūs ateityje stengsitės uh, išsiderėti geresnį susitarimą. To mums visiems uh, reikia. Tačiau aš nepritariu jūsų pasiūlymui balsuoti už uh, šio protokolo pratesimą, nes aš manau, kad to tikrai nereikia daryti vien tam, kad jūs ateityje dėrėtumėtės geriau. Aš manau, kad mes, kaip parlamentas, privalome išsakyti savo poziciją dėl šio protokolo. Mes ne, dabar kalbame ne apie kažkokį būsimąjį protokolą, kalbame apie dabartinį protokolą. Ir kitais metais aš balsuosiu už geresnį protokolą, jei jūs tokį pateiksite. Aš galiu jums tą pažadėti. Bičiuliai, buvom paminėta, kad šis susitarimas padeda mums sukurti darbo vietas Europos Sąjungoje. Aš galiu jums pas, priminti, kad kad mes išleidžiame didžiulės lėšas šiam protokolui galioti. Ir tai tikrai tas lėšas galėtume panaudoti darbo vietoms kurti. Be to, tik tai 15 procentų mūsų veikimas manau, paramos tinkamai panaudoja Marokas. Daug kas šiandien jau kalbėjo labai aiškiai, kad mums reikės geresnio susitrimo ateityje. Tai Ir mes turime priminti e, Marokui, kad sustrimas turėtų būti geresnis, komisijos narė apie tai kalbėjo. Ir dabar aš norėčiau priminti parlamento nariams, kad mes turime prisimti mums tenkančią atsakomybę ir balsuoti, atitinkamai balsuoti rytoj dėl dabar galiojančio protokolo, o ne dėl būsimojo dokumento. Komisijos narė pastebėjo, kad nemažai kam šioje salėje atrodo, kad šis uh, protokolas tikrai kelia daug problemų. Ir Austrai, ir Niderlandai, ir, su, ir e, Suomija, ir Vokietija, jos Bundestagas, ir Švedija mano, kad šis susitarimas iš tikrųjų kelia daugybę problemų. Į tai būtina atsižvelgti. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė Hanklund. Baigėme diskusijas. Balsuosime ne rytoj, trečiadienį nuo 11.30. Dabar pagal darbų tvarkę pono Biugė pranešimą.